tvarkės klausimo. Tai yra e, diskusijos apie žmogaus teisų pažeidinėjimus, demokratijos principų pažeidinėjimus. Turime vieną e, valandą šioms diskusijoms pagal 135 darbo e, tvarkos taisyklę. Pirmasis klausimas - žmogaus teisų gynėjų persekėjimas Azerbaidžiane. Suteiksiu žodį pon, ponui Gerikė vaša predhodnica na mestu predsedujočega vicepirmininkė pirmininkavusi posėdžiui prieš jūs nepasinaudojo proga suteikti man galimybę pasisakyti, kaip numatyta pagal demokratinės taisyklės, tačiau aš galimybės pasisakyti negav, nesulaukiau. Tikiuosi, kad ateitėje to nepasitaikys. Ačiū. Dabar ponas Gerikė. Ponas Gerikė. Pana pirmininkė, mėly kolegos, 2012 gegužė Azerbaidžiano sostinė Baku vyko Eurovizijos dainų konkursas, tuo metu jau šalį kritikavo žmogaus teisų organizacijos dėl nepakankamos demokratijos, dėl moterų, vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių teisų pažeidinėjimų praėjusią savaitę. Net ir patyrusius Azerbaidžiano ekspertus suglumino nauji žmogaus teisų pažeidinėjimai. Džiaugiuosi, kad šiame parlamente mes tos atvejus smerkėme. Tikiuosi iš naujos komisijos daug aiškesnės pozicijos, kovojant už žmogaus teisės, siekiant, kad žmogaus teisės taptų mūsų ekonominės ir kaimynystės politikos sudėdamąją dalimi. 2012 metų e, Eurovizijos dainų konkurso metu vienintelė Vokietijos atstovė e, skiriant taškus e, išdryso sukritikuoti žmogaus teisų padėti Azerbaidžiane. Norėjau pacituoti, gerai turėti galimybę keliauti, gerai yra turėti galimybę balsuoti Europą, stebė, kas vyksta Azerbaidžiane. Noriu pasakyti, kad ir šiandien Europa turi būti Azerbaidžiano pusėje ir turime uždegti žvakutę dabar visi už žmogaus teisės. Ačiū ponai Lavsdarfui žodis. Pone pirminkė, labai džiugu Jūs ten matyti. Labai gaila, kad tokia galimybė nepasitaiko dažniau, tačiau, kad jie būtų sveikinu su Jūsų paskelimu. Ponas ir ponai, situacija Azerbaidžiane kelia nerimą dėl krizės Ukrainoje, vidurio rytuose, Irake. E, kalbame apie tas kitas vietas, tačiau pagaliau atkreipiame dėmesį ir šią šalį, kur žmogaus teisų gynėjų situacija blogėja. E, vyriausybė E, dar intensyviau autoritariškai nutildo visus balsus pagal žmogaus teisų stebėtojus ir Freedom House e, duomenys daug politinio veikėjų, žmogaus teisų gynėjų, žurnalistų e, įkalinami įvairiausiais išgalvotais kaltinimais. Dramatinis eskalavimas po praėjusio Liepos mėnesio E, vyriausybė įkalino daugybę e, veikėjų žmogaus teisų ir e, taikos demokratijos instituto direktorius ir jo žmona taip pat įkalinti. Kiti veikėjai, visi, kurie buvo grupė renkanti aukų dėl politiškai motivuoto arešto Azerbaidžiane sąrašą. Dabar jie patys pakliuvo į tą sąrašą. Be to vyriausybės apribojimai nevyriausybinėms organizacijų veikloje sugriežtinti, daug grupių priverstos užsidaryti dėl to, kad jų e, finansavimo šaltiniai buvo užblogoti. Tačiau Azerbaidžianas nuosi galimybės e, savo profilį tarptautiniu mastu iškelti. Jis gali užimti e, svarbu vaidmenį Europos tarybos, ministrų tarybos rotuojančio pirmininkavimo e, e, dėka. O e, jos vadovai, šalies vadovai nergia, neigia visas problemas žmogaus teisų pažeidinėjimus. Mulțumesc foarte mult, domnul Lambsdorff. Acum dau acum cuvântul domnului Vain seit 13 Jahren. Ponui Vaidl, suteikime žodis. Vaidenholzeri, jūs e, manote, kad e, Azerbaidžianas yra svarbi šalis Europos tarybai ir visai Europai. Su Europos taryba vadovaujasi žmogaus teisų konvencija ir pagal jos nuostatas reikėtų vertinti padėtį Azerbaidžiane, paisant oficialių patikinimų, žmogaus teisų padėtis šalyje nuolat blogėjo NVO veikla nuolat sistemingai apribojama, žmonėms neleidžiama laisvai reikšti savo nuomonę, už tai jie yra baudžiami, sodinami į kalėjimus. Komisijos narys Fiulė prieš dvi savaitės lankėsi Azerbaidžiane ir už tai įvertino pilietinės suomenės pastangas atsižvelgiant į dabartinės aplinkybės Azerbaidžiane ir šiame kontekste būtent reikia vertinti mūsų rezoliucijoje kalbama apie Alijevo Jūnus bylas. Tai yra žmonės, kurie Azerbaidžiane kovoja, kovoja už žmogaus teisės. Mūsų rezoliucija turėtų tapti įspėjimo signalu. Europinės perspektyvos Azerbaidžianas neturės, jeigu ir toliau taip elgsis. Ačiū, ponai Štėtinai žodis. Mikro, mikrofonų varum. Já mám, mám mikrofon, jsem slyšitelný. Mano mikrofonas eh, įjungtas, ar girdite mane? Norėčiau paklausti, ar girdite mane, viskas gerai? Gerai. Dėkoju, gerbiama pirmininkė, labas rytas visiems. Žmogaus teisų pažeidinėjimai Azerbaidžiane yra akivaizdus, dėja. Aš sakau dėja, kadangi Azerbaidžianas yra viena iš mūsų rytų kaiminystės e, partnerių. Ir ši šalis labai svarbi, e, palaikant e, santykius su platesniu Kaukazo regionu. Šios rezoliucijos tekstas yra subalansuotas, mes kalbame apie konkrečius politinių kalinių atvejus, Ir norėčiau paminėti vieną iš jų, tai yra Intigam Alievas. Jisai gina e, politin, e, žmonės kaltinimus dėl politinės veiklos. Jisai lankėsi Pragoje ir e, buvo jam suteikta viena iš mūsų premijų mm, nevyriausybinės organizacijos, kuri vadinasi People in Need. Labai prašau paremti visų šią rezoliuciją per balsavimą šiandieną. Dėkuoju dabar, ponė Veržėt. Ačiū gerbiamą pirmininkę. 2012 m. pavasarį Baku e, tūkstančiai žmonė, e, tūkstančiai žmonių prašė demokratinių reformų. Paskui matėme represijas, kurios tęsiasi ir šiandieną, ir tos represijos dar stiprėja. E, pilietinė visuomenė, žurnalistai tampa pirmosios aukos. Leila Junus yra vienas iš simbolių tokio, tokio persekiojimo. Panašu, e, viskas dėja yra ir Ukrainoje. Mes matome, kad mm, šalis tampa mums svarbi dėl savo e, gamtinių išteklių, dėl to mm, kartais nepakankamai žiūrima į žmogaus teisės. Dabar vyksta dėrybos su šia šalimi, bet kokios gali būti tos dėrybos, jeigu mes nežiūrėsime į žmogaus teisės. Azerbaidžianas nepadarė jokios pažangos, visą laiką žmogaus teisų padėtis blogėja, dėl to mes turime pradėti dėrybas reikalauti, kad griežtai būtų laikomasi e, asociacijos tarimo nuostatų, kad būtų, e, ne, nebūtų pries, jokių sankcijų prieš pilietinę visuomenę, kitaip mes turėtume sustabdyti šio sustarimo galiojimą. Labai ačiū, dabar kalbės uh, ponas Kurau. Ačiū pirmininkė. Azerbaidžiano Respublika šiuo metu pirmininkauja Europos tarybai, organizacijai, kuri propaguoja žmogaus teisės, tačiau tuo pat metu Azerbaidžiano Respublika yra šalis, kur žmogaus teisės yra sistemingai pažeidžiamos. Ypač e, žodžio laisvė, interneto, e, asociacijų, susirinkimų laisvė. Tai yra absurdiškas prieštaravimas. Azerbaidžanas tampa svarbiausių, vienas svarbiausių dujų tiekėja Europai ir komercinė, geostrateginė prasme mes labai e, palaikome Azerbaidžaną, tačiau nekreipia dėmesio į žmogaus teisų situaciją ir demokratijos situaciją toje šalyje. Svarbi žurnalistų organizacija teigia, kad yra šimtai sąžinės kalinių dėl, įkalintų dėl to, kad jie išsakė savo nuomonę viešai ar internete. Šiuo metu vyksta bado streikas, siekiant kreipti dėmesį, tai mes turime daryti spaudimą vyriausybei, kad jį laikytųsi tarptautinių įsipareigojimų, ypač tuo metu, kai pirmink, įpirminkavo Europos tarybai. Mes e, teikiame pilietiniai visuomeniai paramą Azerbaidžiane ir komisija turi užtikrinti, kad tos lėšos būtų panaudotos tinkamai, kitaip pasirodys, kad mes ignoruojame žmonės kalėjimuose, kai jie prašo tik šiek tiek paramos. Ačiū. Toliau ponės Sotkato su siaubu stebėjome, kaip ji šalies vyriausybė kovoja su savo žmonėmis, žmogaus teisų e, gynėjus įkalina išgalvotais kaltinimais Leila Junės, Araf Junės, Džefarovas, Intigamalijev. Būtent tuos žmonės turiu galvoje. Turime griežtai pa, pasmerkti žmogaus teisų gynėjų įkalinimą, turime užtikrinti jų apsaugą ir dėl tos priežasties Aš didžiuojas galima pasakyti, kad mūsų frakcija Leila Junės paskelbė kandidatą gauti Sakarovo premiją. Pastaruoju metu e, skaičiau, kad e, Junktinių tautų komisija nu, e, dėl kankinimų nusprendė atidėti savo apsilankymą toje šalyje. Mūsų rezoliucijoje mes raginame, kad visi išgalvoti kaltinimai būtų panaikinti ir raginame Azerbaidžiano valdžią užbaigti E, selektyvių kriminalinių persekėjimų praktiką baigti. Mes raginame Azerbaidžiano valdžią nutraukti visus veiksmus, veiksmus, kuriais paminama žodžio laisvė, na, o mūsų pačio institucijos turėtų pareikalauti tuo jau pat e, paleisti visus žmogaus teisų gynėjus ir taikyti daugiau už daugiau principą visose santykiuose su šia šalimi ir e, strateginę partnerystę reikėtų sustabdyti, kol nebus vykdyti šie minimalūs žingsniai, o e, ryšiai su Serbžaninu turėtų būti susėti su konkrečiais Azerbaidžano valdžios žingsniais. Lola Junės atvejis buvo man e, pateiktas asmens, kuri gerai žino jo situaciją. Reikia kad tokie atvejai motivuotų mūsų veiksmus, ko greičiau reikalauti iš Azerbaidžiano laikytis e, tų pačių žmogaus teisų standartų, kaip ir mes reikalaujame, kad būtų laikosi čia ES mūsų piliečių atžvilgių. Ačiū. Toliau Tunen Hon, Honstein. Mėly kolegos, tie, kurie kasdieną e, nuo Europos tarybos pusės e, įžengia į Europos parlamento pastatą, puikiai matote tą reklaminį užrašą skelbinti, kad Azerbaidžianas perims pirmininkavimą Europos tarybai. Noriu pabrėžti atsižvelgdama į tai, kad Azerbaidžiano valdžia per pastarosius mėnesius priėmė labai destrukcinių sprendimų Ir e, pasinaudodami Ukrainos Rusijos konfliktu per pastarosius du mėnesius jie praktiškai sunaikino pilietinę visuomenę, kuri yra tiek įbauginta, kad šiandien neišdrys išeiti į gatves ir pasipriešinti politiniams areštams. Tarptautinės bendruomenės reakcija dėja yra labai menka. Tai, kas šiandien vyksta Azerbaidžiane, turėtų tapti priežastimi e, įsikišti specialiam įgaliotiniui ir Europos e, tarybai. Taip pat ir iš ES delegacijos Baku turėtume pareikalauti aktyvesnių veiksmų, galbūt netgi e, nebeišduoti vizų į ES kai kuriems Azerbaidžiano pareigūnams aukščiausio rango. Pabaigai norėjau tarti keletą žodžių verslui. Nenoriu minėti atskirų Europos įmonių, kurios e, nusprendė finansuoti pirmasis Europos olimpinės sporto žaidinės, kurios vyks Baku. Verslo interesai čia yra didžiuliai, tačiau e, pagalvokime, ar tos įmonės atsižvelgia į žmogaus teisų padėtį pagal ESBO e, kriterijus, e, teikdamos savo finansinę parmą šioms žaidinėms. Alievas pavaršiausiai nori jomis pasinaudoti, siekdamas pasireklamuoti pasaulyje. Noriu pasakyti, kad rezoliucija yra gera, tačiau tai turėtų būti tik pirmas žingsnis, o reikia ir kitų. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė, ačiū. Pone Pyri dabar kalbės. Human Rights Watch per pastarosius dviejus metus e, patikė informaciją apie tai, kad 40 tinklaraštininkų, žurnalistų, žmogaus teisų gynėjų Azerbaidžiane buvo patupdyti už grotų. Norime atkreipti dėmesį į tų žmonių padėtį. Azerbaidžianas dalyvauja kaiminystės politikoje ir ES strateginis partneris. Būtent todėl turime labai kritiškai vertinti tai, kaip bendrijos vertybės, kuriamis grindžiama mūsų partnerystė, yra, kaip yra jų laikomasi. Azerbaidžiane praėjusiais mėnesiais toliau žmonės, kurie kritikuoja autoritarnę e, Azerbaidžiano valdžią, buvo suiminėjami, tarp jų Leila Jumus, jum, Arif, Jafarov ir e, Iltigam Aliyev. Ir šie žmonės vadovaujasi Europos tarybos ir žmogaus teisų hartijos principais. Mes raginame savo rezoliuciją Azerbaidžiano valdžią nedėlsint paleisti šios politinius kalinius ir padaryti galą raganų medžiokliai, persekiant žmonės, kurie e, gina universalius laisvės ir demokratijos principus. Ačiū. Mulțumesc foarte mult, domnul Cerneschi. Pana Černiečki žodis. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Labai ačiū pirmininkė. Tikiuosi, kad jūs dirbsite puikiai komisijoje, bet labai apgailestauju, kad E, praras Europos parlamentas, neteks tokios puikios vicepirmininkės. E, šios diskusijos yra labai svarbios, kadangi mes e, dabar atkreipiame daugiau dėmesio į pietų Kaukazo valstybės. Šis regionas yra labai svarbus ir e, visuomenės e, žmonės nori priartėti, iš to regiono nori priartėti prie ES, nori panašių standartų, vertybių. Daug gruzinų, azerbaidžianiečių, e, armenų panašiai galvoja kaip ir mes, dėl to, mes turėtume surenkti diskusijas ir e, dėl žmogaus teisų Rusijoje, nes e, nekalbam apie tai pastaruoju metu. Labai ačiū, ponė Černecki. Dabar pasakys ponė Konečina. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė, kolegos. Man labai malonu uh, buvo vakar iškirsti tai, kas sakė pirmininkas Šulcas. Vokietijai reikėjo daugai kaip 70 metų, kad e, savo pergyventų savo tragišką istoriją. Azerbaidžianas yra valstybė, kuri turi pristatyti prie mūsiško demokratijos supratimo. Nepritariu, pritariu e, visiems vieniems, kurie E, žengtų tą linkmę. Žmog... Azerbaidžianas yra suvereni valstybė, e, bet šiaip jį pati turi e, susitvarkyti be ES įsikišimo. Tai yra prieš bendradarbiavimo dvasę, kurią skatina Europos parlamentas. Manau, kad Azerbaidžianas yra labai drąsus visus įgyvendinamas e, tarptautinės ref, savo vidinės reformas, kurios atitinka tarptautinė teisė. Mes turėtume galvoti apie konkrečias šalis ir palaikyti dialogą su jomis tiek komisijoje, tiek kitur. Venecijos komisija mano nuomonė turėtų įvertinti, kaip laikomasi tarptautinių standartų. Jeigu mes norime padėti Azerbaidžianui, tai turėtume leisti pačiam susitvarkyti, o ne e, susižlugdyti. Dabar ponas Keli, jo nėra, Ana Gomeš. Pirmininkė, norėčiau pritarti kolegoms ir pasmerkti tai, kaip nevyriausybinės organizacijos žurnalistai žmogaus teisų gyniai interneto dienoraščių rašytojai yra persekiojami e, Azerbaidžiane. Yra kaltinami jie nepagreistais kaltinimais, pavyzdžiui, mokesčių vengimu, e, sukčiavimu, mokestiniu ir panašiai. Tie žmo, tiem žmonėms yra gras grasinama. Ir o, tie žmonės ar organizacijos turėtų turėti teisę dirbti žmogaus teisų labui savo šalyje netrukdomi e, ir tokiu būdu siekti demokratijos. E, šalyje turi vykti tikros reformos. Kaip žinome, e, Europos taryba paragino Azerbaidžianą įgyvendinti žmogaus teisų reformas, stiprinti demokratiją yra būtina kalbėti prieš persekiojimus Azerbaidžiane. Šioje, šiai šaliai reikia e, reformų, reikia modernizavimo. Mes e, turėtume imtis ekonominių priemonių, nutraukti palankiausio režimo taikymą, kol e, nepagerės žmogaus teisų padėtis. Ačiū. Dabar e, vienas e, asmo prašė pasisakyti spontaniškai, panas Vaigelis. Ačiū. Manau, kad teisinga kovoti už žmogaus teisės Azerbaidžiane ir kitose šalise, kuriuose situacija yra panaši. Vienas iš e, kovotojų, vienas vienintelis žmogaus teisų kovotojas kalėjime yra dienų per daug. Manau, kad ta šalis turi e, labiau gerbti žmogaus teisės. Kita vertus, norėčiau pabrėžti, kad Azerbaidžianas yra specifinė valstybė. Rusija yra visiškai gretai, ji daro spaudimą, tą patį galima pasakyti apie, pavyzdžiui, Iraną, tai yra labai svarbus strateginis partneris, turime jiems padėti ypač e, kai kalbama apie Kalnų Karabacho e, okupaciją. Manau, kad nepakankamai esame padarę šioje srityje. Ačiū dabar žodis komisijos nariui. Ačiū ponia pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai. Santykiai tarp ES ir Azerbaidžiano iš tikrųjų yra svarbus, kai kuriais aspektais netgi strategiškai svarbus. Tačiau jie mums e, suteikia tam tikrus iššūkius. Ir pabrėšiu du. Pirmiausia, mes stebime rimtą žmogaus teisų situacijos blogėjimą Azerbaidžiane. Pastaraisiais mėnesiais keli gerai žinomi žmogaus teisų gynėjai buvo areštuoti ir įkalinti. E, spartėjant e, priemonėms prieš pilietinę visuomenę. Taip pat šią vasarą matėme, kaip stiprėja e, eskaluojamas Kalnų Karabacho konfliktas e, ir blogėja situacija po paliaubų sustarimo 94 metais. ES reiškia savo susirūpinimą šiais pokyčiais, ypač e, dėl konflikto ir žmogaus teisų situacijos. Žmogaus teisų klausimas keliamas su administra... Azerbaidžano administracija dvi šalių pagrindu. Kansaras Fuller, generalinis sekretoriaus pavaduotojas Helga Schmidt, tai darė sustikimuose su Alijevu ir e, nevyriausybinės organizacijomis per pastarai e, sustikimą Azerbaidžiane. Šie klausimai buvo keliami ir pirmininko Baroso vizito metu e, Baku birže, birželio mėnesį. Reaguojant į blogėjančią situaciją, mes panaudojame žmogaus teisų gynėjų gairias ir nurodėme e, mūsų delegacijoms teikti paramą žmogaus teisų gynėjams, kuriems kilsa pavojus. Spaudimas e, nepilietiniai visuomeniai, pilietiniai visuomeniai Azerbaidžiane e, yra mūsų partnerystės dalis. Turime pabrėžti, kad klestinti pilietinė visuomenė yra svarbi demokratijos klėstėjimui. Ir mes ir toliau priminsime mūsų partneriams Azerbaidžiane, kad geriausias būdas, kaip siekti stabilumo ir klėstėjimo šalyje, yra stiprinant funkcionuojančią daugia partinę e, demokratiją, atvirą visuomenę ir atvirą ekonomiką. Mes ir toliau norime savo santykius Azerbaidžianu grįsti naujų saistančių pagrindų, pagrindų pagristų bendromis valstybėmis, ypač žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis. Pradėjome darybas dėl asociacijos susitarimo ir strateginės modernizavimo partnerystės. Šie žingsniai yra labai svarbus, ne tik ir, ir taip pat ir e, Azerbaidžiano, turint galvoje Azerbaidžiano vaidmenį užtikrinant energetinį saugumą. ES rekomenduoja Azerbaidžianui, kuris pirmininkauja Europos tarybos ministrų tarybai, peržiūrėti savo vyriausybinio organizacijų teisės aktus ir atsižvelgti į pilietinės visuomenės ir tarptautinių organizacijų rekomendacijas šios teisės aktus suderinti su jos įsipareigojimais, kuriuos jie prisėmė Europos tarybos atžvilgių. Mes ir toliau visoms suinteresuotams pusėms teiksime savo paramą partnerystės dvasia. Po to, kai e, e, susitiko Europos tarybos pirmininkas su Alievu, mes ir toliau palaikysime uh, nevyriausybinės organizacijas. Deja, komitetas nebuvo uh, sušauktas pastarosius šešis metus, todėl būsimas sustikimas bus proga atnaujinti dialogą tarp Azerbaidžiano valdžios ir plėtinės visuomenės. Ačiū, ponia pirmininkė. Ir uh, Nu, turiu pasakyti, kad e, dabar e, ši kėdė jau priklausys jums. Ačiū. Gavome septynis pasiūlymus dėl rezoliucijos. Diskusijos šiuo klausimu baigtos. Periname prie kito klausimo - Burundis ir konkrečiai Piero Klever Bonimpos atvejais. Suteiksiu žodį ponui Jurekui, tačiau jo salėje nėra. Tuomet ponas Koral.